Burgas satelito komunikacijų ryšių e, pagalbos e, e, komanda. Danija ir Vokietija nusintė komandas, kurios padėt, padeda gryninti geriamąjį vandenį, tai ir labai svarbu dėl choleros protrukio, siekiant užkirsti jo plėtimasi ir taip pat medikų komanda aprūpinta atitinkama įranga, tai yra labai svarbu, nes gali kilti ir kitų lygų protrukiai. Taigi mūsų e, naujosios sistemos, e, pagramos, pagalbos sistemos e, dėka mes galime labai ryštingai, padedant valstybėms narėms, padėti pagalbos tokojantiems regionams tiek ES, tiek už jos ribų ir taip išsaugant dar daugiau gyvybių. Mėlyje kolegos, Nuo pat pirmosios šios nelaimės dienos aš su visa savo komanda įdėmiai stebiu E, situaciją regione visą parą. Mūsų e, atsako centrų koordinavimo e, pastangų dėka ir mūsų čia, kurie veikia čia Bruselėje ir, Bruselėje ir, ir Europoje apskritai ir taip pat vietoje veikiančių ekspertų dėka mes galime toliau teikti tą paramą ir galite būti tikri, kad ES darys viską, kad paremtų e, tos ta, žmonės gyvenančios šiuose trijose paveiktose nelaimės e, valstybėse. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Matau, kad e, pagaliau pas mus kolegos iš aplinkos komiteto pagaliau paleido iš savo posėdžio mūsų E, pirmininkaujančios valstybės atstovus, palaukime dar porą minučių, kol jie galės prie mūsų prisijungti ir pristatyti savo poziciją šio klausimu. Ganz ruhig, ganz ruhig. Äh, wir wissen, ganz ruhig, wir wissen, dass äh, Mes žinome, kad mūsų kolegos e, aplinkos komitete yra tikrai labai reiklus, dėl to ir mūsų svečiai negalėjo iš karto iš ten pabėgti. Tačiau, kai tik tai ramiai pasiruošite, mes e, jums suteikėme iš karto žodį. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad suteikėte mums e, laiko pristatymui savo pranešimo. Mėly parlamento nariai, komisijos atstovai, dėkoju, kad suteikėte galimybę aptarti šį klausimą šiandien. Nelaimės e, solidarumo reikalaujantis e, klausimas. Nelaimės mus daug ko pamoko. Turėtume iš jų pasimokyti ir gyti daugiau stiprybės ir atsparumo. Ciklonas Ida sukėlė didžiulius potvinius, dėl kurių daugybė nugriautų infrastruktūrų matėme ir daugybė e, žmonių žuvo. Beveik 3 milijonai žmonių nuo to nukentėjo Malavija, Mozambikė ir Zimbabvėje. Beveik tūkstantis žmonių žuvo. Daug žmonių vis dar yra dingusių be žinios. Vien tik Mozambikė. Moza, Mozambike 240 tūkstančių namų buvo nugriautų, apgadintų ar paskandintų. Daugiau nei 100 tūkstančių žmonių e, yra persikėlę į kitas vietovės savo valstybėje gyventi ir, nei, e, ir daugybė yra choleros atvejų, malarijos taip pat atvejų skaičius daugėja. Malavija daug e, kultūrų laukų yra užtvindyta ūkininkai, smulkieji ūkininkai priklausantis nuo savo veiklos labai nukentėjo. Žmo, motinos tiksliau ir moteris ir vaikai labai nukentėjo. Zimbabvėje dėl potvinių taip pat nukentėjo uh, laukai. Maisto trūkumas jau iki šiol buvęs problema gali dar aktualesnė tepti problema. Visose trijose valstybėse humanitariniai poreikiai didžiuliai. Tai čia būtų maistas, geriamas vanduo, pastogė, maistas apskritai, e, švietimo paslaugos ir logistika. Mozambiko humanitarinis planas ir Zimbabvės e, atitinkamos programos patenkinimas e, E, poreikiai yra įvertinami 342 e, milijonais eurų. Tik tai maža dalis yra surinkta. Kaip žinia, ES ir valstybės narės gana greitai modulizavosi. Na ir humanitarnės bei civilinės apsaugos pagalba buvo pasiūlyta ES komisijos bei valstybių narių e, šioms valstybėms. Be ES atsako dar e, pirmininkaujantį valstybė ėmėsi veiksmų dėl informatumo e, didinimo humanitariniais e, poreikiais. IPCR platformoje mes pradėjome informacinę kampaniją. Be to, IPCR yra politinių pokyčių informavimo platforma. EIVT valstybės narės komisija atitinkamos vietoje dirbančios organizacijos informuoja apie humanitarinius poreikius. Aidos ciklono klausimas buvo įtrauktas ir į tarybos darbo tvarkę. Tam, kad būtų surinktos diskusijos šio klausimu tarp valstybių narių ir komisijos. Taip pat mes džiaugiamės, kad atitinkamas komi parlamento komitetas šiuo klausimu dirba. Informacijos mainai įvairiais kanalais rodo, kad ES valstybės narės ir institucijos labai greitai sureagavo į šią nelaimę. Valstybės narės ženkliai prisidėjo prie gelbimo operacijų. 60 milijonų eurų humanitarnės pagalbos suteikė, bei taip pat civilinės apsaugos e, paslaugos suteiktos e, elektros generatoriai, buvo pateikti vandens, vanduo valomas satelitiniai atvaizdai, e, taip pat panaudoti potvinių valdymo planai ir modeliai ir apskritai panaudotas civilinės apsaugos mechanizmas. Europos civilinės apsaugos mechanizmo e, komanda, kuriai vadovauja e, Rumunija, bus nusiusta ir pradės dirbti vietoje balandžio 23 dieną. Vietoje vyksta puikus bendradarbiavimas ir darbas. Taip pat kai kurios valstybės narės pasiūlė savo karinės pajėgas, pavyzdžiui, laivus, e, transporto paslaugas. Valstybės narės tinkamas e, pastangas deda šioje srityje. Mes taip pat džiaugiamės, kad komisija daugiau nei 50 milijonų eurų humanitarniai pagalbai yra skiriusi. skiriusi. Gerbėmėjai parlamento nariai, įgyvendinimo svarba labai didelė. Po glaudžių konsultacijų e, su valstybėmis narėmis ir komisija paaiškėjo, kad e, piliečio apsauga turėtų būti e, mūsų prioritetas. Daug šeimų buvo išskirta moteris ir vaikai labai yra paveikti nuo tokių atskirimo. Moteris dažnai atskirtos nuo šeimų patiria smurto ir seksualinio išnaudojimo pavojų. Švietimas taip pat turi ir toliau būti tiekiamas kaip įmanoma greičiau, ypatingai pietinėse e, šių valstybių dalyse. Taip pat e, turėtume pagalvoti ir apie paramą, finansinę paramą, kai tik tai tai yra manoma. Tokia būtų mūsų e, šios situacijos e, analizė. Tolesniais e, etapais reikės žiūrėti, kaip patenkinti ilgalaikius atsigavimo poreikius. Aš mielai išklausysiu visų jūsų pasiūlymų ir taip pat komisijos patikimos informacijos. Dėkoju už informaciją, uždėmės tiksliau. Ačiū. Dabar periname prie frakcijų vardų kalbėsinčių kolegų. Pirmiausia, ponas Šelna. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aišku, mano. E, pirmieji žodžiai bus skirti pareikšti užuojautai aukoms nukentėjusiems nuo šių nelaimių, nuo ciklono įdai. E, skurdas ir kančia E, kurių ir taip netrūko tame krašte, dabar turi dramatiškų pasiekmių. Nukentėjo daugybė šeimų, daugybė žmonių. Noriu sakyti tris pastabas. Pirmoji. Priešingai, negu buvo sakyta, ES reakcija buvo pakankamai pavėluota. ES vėlavo reaguoti, tai yra nepriimtina. Kitų šalių atžvilgių taip nesielgia, bet kadangi e, reikalas buvo susijęs su lėčiau besivystančia Afrika, nebuvo pernelik skubama. Uh, Iš pat pradžių reikėjo pasiūlyti tai, kas dabar daroma, tačiau reaguoti greitai buvo proga praleista. Antras dalykas. Norėčiau pasakyti, kad e, siūlymas įtraukti šį klausimą į darbo tvarkę buvo savalaikis. E, Civilinės gynybos mechanizmų panaudojimas buvo geras siūlymas, tikėkime, kad veiks tinkamai dabar ES teikdama pagalbą. Ir iš pradžių e, ta reakcija, kaip jau sakiau, buvo labai lėta. Jeigu portugalai nebūtų ėmėsi e, iniciatyvos, nebūtų dar lėtesnė. Dėkui. Ponas Gerero Salom, minutė, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū Europos komisijai už padėtas pastangas. Ačiū jums ir visoms šalims, kurios reagavo, kad ir kiek vėluodamos. Tiesiog e, svarbu, e, kad atsirado tokių, kurie tos e, klimato nelaimės akivaizdoje padėjo rimtas pastangas. Prancūzija, Ispanija ir Italija kartu paėmus tokią teritoriją palietė šio, ši nelaimė. Ir aš manau, kad dabar E, aiškiai matome, ką reiškia klimato šilimas, kokios problemos iš to kyla ir tam reikia pasaulinio masto sprendimų. Šalis, kurios nukentėjo nuo tų gaivalinių nelaimių, yra net labai skirtingos nuo mūsų. E, ir jos yra skurdesnės, todėl e, ir sugriovimai ten yra didesni. Sugriaunami namai, mokyklos, sveikatos apsaugos įstaigos, vandenvalos įranga. Pone pirmininkė, tai bus mano paskutinis pasisakymas. Aš esu atsakingas už pranešimo rengimą humanitarnės pagalbos temą. Ir būdamas atsakingas už šį klausimą, norėčiau pareikalauti, kad kitos kadencijos metu atsirastų darbo tvarkė klausimas dėl klimato kaitos pabėgėlių. Nes bus tokių žmonių, kurie turės bėgti, bėgti nuo bado, nuo griovimų, kurių kils dėl gaivalinių nelaimių. Turime tiem žmonėms suteikti viltį. Viltį kad jie bus primti, kad jų teisės bus pripažintos ir apgintos. E, juk žmogus, kuris prarado viską, e, turi būti užtikrintas, kad jis bus saugus, kad ras savo vietą. Ačiū. Dėkuoju, ponas Pimenta. Dėkuoju. Ačiū, ponė pirmininkė. ES pasiūlyta pagalba siekiant padėti Malavija, Mozambikė ir Zimbabvėje nukentėjusiesiems yra lašas vandenyne, jeigu palygintume, kokie didžiuliai yra poreikiai tose šalyse. Kai dėl sveikatos apsaugos, kai dėl būsto, maisto sargų, transporto, infrastruktūrų pačių įvairiausių, civilinės apsaugos priemonių. Reikia pasakyti, kad čia poreikiai didžiuliai - 5 milijonai eurų ir 11 ekspertų komanda yra ta pagalba, kuri labai menka lyginant su tuo, ko reikėtų. Kaip jau sakiau, tai yra lašelis jūroje, nes ta pagalba neprilyksta tam, kokią pagalbą pateikia kitos šalis, kitos organizacijos. Tad reikėtų tą skubos pagalbą padidinti ir pamastyti apie būsimas, būsimus etapus. Reikėtų sustiprinti pagalbą, kurią teikia vystomosios pagalbos fondas ir reikėtų ko gero pagalvoti, kaip galima būtų padėti paskui. Dėkoju, sako pirmininkė, žalių frakcijos vardu ponia Valero pasisakys. Dėkoju. Aš e, e klausiausi e, mūsų Tunberg ir norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų jo žodžiai paliečia. E, mūsų emisijos daro įtaką kitose pasaulio vietose. Nuo katastrofų nukenčia žmonės ir tų katastrofų vis daugiau, jos vis smarkesnės, vis daugiau žmonių nukenčia. E, tačiau e, humanitarnė pagalba turi būti teikiama ir prevencijos tikslais. Būtina pateikti reikiamas priemonės, kad būtų galima pritaikyti tas skurdžias e, šalis prie naujos klimato paradigmos. Mozambikas, pavyzdžiui. Jis patyrė daug potvinių, daug ciklonų, e, badą, dėl to žmonės palieka šalį. Žmonės, kurie gyvena žemumose, buvo priversti bėgti. 90-mečio, 10-mečio pradžioje. Tačiau aš manau, kad turime iš tikrųjų kovoti už tai, kad būtų galima užkirsti kelią tokioms didžiuliams nelaimėms. Tai yra tas klausimas, į kurį turėtume atsakyti. Ačiū. Kalbėjo jau frakcijų atstovai, o dabar išklausysime kitus kalbėtojus ir žodis ponui Fernandės. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, pirmiausia, keletas žodžių, e, pirmųjų žodžių būtų skirti e, nukentėjusiesiems ir jų šeimoms ir ypatingus e, užuodų žodžius noriu skirti Mozambiko žmonėms. Net jeigu turime civilinės apsaugos mechanizmą ES, e, turime jį stiprinti labiau. ES yra solidari tiek veikdama išorėje, tiek viduje, tačiau šį kartą kalbam apie tokį solidarumą, kuris turėtų būti stiprinamas. Jau lab, kad klimato kaita ir to pasiekmes bus vis e, didesnės. Net jeigu buvo suteikta pagalba, labai svarbu yra tą pagalbą sustiprinti, daugiau priemonių vietoje numatyti. Daugiau negu milijonas vaikų dabar atsidūrė tokia padėtyje, tokia padėtyje, kuri būtų galima vadinti skubos padėtimi. Tad veikti reikia greitai. Ir po viso šito juk reikės nepamiršti atstatymo darbų. Ir čia ES turės nesikratyti atsakomybės įnešti savo indėlį, teikdama vystomąją pagalbą ir čia galvoju apie Europos vystimosi fondą, reikėtų skirti reikiamas sumas tam, kad būtų galima atkurti nukentėjusias zonas. Ačiū. Dėkoju. Kolega Zorinio, pusantros minutės. Ačiū. Įdai ciklonas 14-15 gegužės Mozambike ypač įsismarkavo uh, E, prasidėjo potviniai Zimbabvėje, Malavyje, Mozambike. Tūkstančiai žmonių atsidūrė gatvėje, infrastruktūros buvo sugriautos, daug žmonių ir regionų buvo labai pažeisti ir, ir tapo priklausomais nuo užsienio pagalbos. Daugiau negu tūkstantis mirusių, 60 procentų Mozambike, tūkstančiai sužeistų. Dabar iškyla choleros plitimo problema ir niekas jau net nebesuskaičiuoja dinkusių žmonių. ES, kaip jau buvo pasakyta, e, sakė, kad teiks pagalbą daugiau negu 12 milijonų eurų. Europos civilinės pagalbos mechanizmas taip pat buvo aktyvuotas. E, gauti siūlymai buvo pateikti ypač Portugalius, bet taip pat Ispanija, Prancūzija, Vokietija ir kitos kai kurios šalis pasiūlė pagalbą. Būtina toliau teikti pagalbą nukentėjusiesiems ir pasimokyti iš to, kas įvyko. Tai labai svarbu. Bendradarbiavimas tarp valstybių yra labai svarbus tam, kad būtų galima atremti tokias nelaimės ir užkirsims kelią. Klimato kaita juk neatsižvelgia į tai, koks, kok, kaip šalis yra turtinga, koks jos BVP ir taip toliau ir panašiai. Tad svarbu e, numatyti efektyves priemonės tam, kad būtų laikomasi Paryžiaus susitarimų ir kad būtų galima išsaugoti mūsų planetą. E, noriu pasireikšti nuoširdžiausius užuojautos žodžius žmonėms Malavėje, Mozambike ir Zimbabvėje. Ačiū. Dėkoju, periname prie spontaniškų pasisakymų. Du kolegos nori pasakyti. Pirmiausia, žodis ponui Farylijai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Visų pirma, noriu išreikšti užuojautą šio ciklono aukoms. Praėjus mėnesiui po to, kai šis ciklonas kilo, Malavija, Bazambikė ir Zimbabvėje ir pražudė tūkstančių žmonių, daugybė tūkstančių žmonių neteko pastogijos, jie dabar yra stovyklose, neturi pakankamai maisto, kilęs choleros protrukis, tarptų žmonių yra daugybė vaikų kurie yra ypatingai jautri visuomenės grupė, kurie gali būti, kur, kuria kyla seksualinio persekiojimo pavojus, lygų pavojus. Tad mums padėti šiems žmonėms, tai yra mūsų pareiga, mes turime e, vykdyti tos įsipareigojimus. Reikia gyvendinti maršalo planą Afrikai, E, užkirsti kelią e, smurto šiame žemynė, e, stikiniams nelaimėms. ES turi veikti labai efektyviai, neužtenka vien tik tai šio mechanizmo, kurį turime, reikia kurti ir naujus. Dėkoju. Pane Gomeš. Solidarumas aukomis nukentėjusiomis nuo ciklono įdai yra vienas dalykas, tačiau reikia neužmiršti, kad Mozambiko valdžia yra korumpuota visais ligmenėmis ir tai yra baisiausia, kad, po, kad baisu, kad šių, šių valstybių tautos žmonės yra palikti likimo valiais jų pačių valdžios. ES ir visas pasaulis e, e, teikia savo pagalbą, paramą ir solidarizuojasi su šiomis valstybėmis, tačiau šito neužtenka. Reikia kovoti ir su korupcija Mozambike. Mozambikas iki šiol nepriemė visos paramos teiktos Portugalijos. E, taip pat mes žinome, jog tenai yra ten tiesiog siautėja nebaudžiamumas. Ne Taip pat e, žinome, jog ten buvo ne vienas e, e, užsienio gyventojų, užsienio piliečių, pavyzdžiui, Junktinių Amerikos valstijų žurnalistų mirties atvejais. Mes turėtume neužmiršti Mozambiko žmonių, tačiau neturėtume ir toliau skatinti Mozambiko valdžios nebaudžiamumo ir korupcijos. Dėkoju. Ačiū komisijos nariai, suteikėme Jums žodį. So Ačiū už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Manau, kad ji naudinga visiems. Gerai, kad ES reaguoja į šį klausimą. Malavio, Mozambiko ir Zimbabvės žmonėms reikia mūsų paramos. Visiškai pritarčiau kolegai Fernandės ir kitiems dėl jų pasiūlymų. Mes turime ir toliau teikti paramą per vystamąją pagalbą. Reikia realaus finansavimo eko infrastruktūroms. Kaip kad jau sakiau, ES yra pasirengusi ir toliau teikti paramą e, ciklono, nuo ciklono nukentėjusiam šalims per civilinės apsaugos ir vystamosios pagalbos mikro, mikro, mechanizmus. Mikro, ciklonai, potviniai, lygos ir toliau bus aktualūs šiuose Afrikos valstybėse bei Indijos vandenino valstybėse. Klimato kaita vyksta, tai nėra melagingos naujienos kažkokios. Manau, kad tokie įvykiai dar nekartą nutiks. Visiškai sutinku su kolega iš žaliųjų ir su draugu, mielu draugu Geraro Salom. Mes turime spręsti šią problemą. Labai didžiuojosi tuo, kad ES šioje srityje tampa pavyzdžių. Mes esame tie, kurie labiausiai prisideda prie Paryžiaus susitarimo gyvendinimo. Na, o dabar, mielas kolega, dėja su jumis visiškai nesutinku dėl to, kad Europos Sąjunga m, mm, nuo pat pradžių teikia savo paramą e, Mozambike. Taip, aš labai džiaugiuosi ir didžiuojasi tuo skubių situacijų centru. Ir kai tik tai gauname informacijos, iš karto pradedame savo veiklą. Vietos organizacijos, agentūrų atstovai pripažįsta, kokią svarbę paramą yra suteikusi ES Malavija, Mozambikė ir Zimbabvėje. Aš manau, kad faktai kalba patys už save. Dėkuoju. Ačiū, tai buvo labai uh, energingas atsakas į klausimą. Prašau, tarybos atstovė. Gerbiamai pirmininkė, gerbiamieji nariai, Ponios ir ponai, dėkoju, kad rengiama diskusija šiuo skubiai spręstinų klausimų. ES ir valstybės narės imasi lyderių vaidmuo teikiant paramą. Atkūrimo bei rekonstrukcijos etapas, ko gero, ilgiau truks nei mūsų pirmininkavimas. Mūsų užsienio reikalų ministrai sausio mėnesį, tiksliau ministras mūsų e, apsaugos e, vystomosios pagalbos komitete pasisakė ir jis sakė, kad pagalba tokiamis situacijomis, e, teikiant humanitarnę pagalbą, yra vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų. Nelaimės mastas e, Pietų Afrikoje primena tik tai, kad vis dėlto dar daug ką reikėtų padaryti šioje srityje. Mes turime užtikrinti, kad e, skubaus reagavimo mechanizmas būtų sutvirtintas ir vistamąją pagalbą Pietų Afrikoje po skubios pagalbos teikimo etapo reikės suteikti paramą dar šiom šalims tam, kad jos geriau atstatytų savo šalis ir kad geriau pasirengtų ateityje tokiams nelaimėms. Ir ko gero dėl klimato kaitos tik daugės tokių nelaimių. Todėl turime dirbti kartu ir užtikrinti, kad žala daroma nebūtų tokia didelė ateityje šių nelaimių. Dėkuoju Jums uždėmesi dar kartą. Ačiū. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Ir pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Okay. Tai yra Sąjungos vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas apie padėtį Libijoje. Vyriausioji įgaliotinė dar nėra atvykusi. Pono priedos taip pat nematau. Ponios Valenciano irgi nėra. Aš, man kyla šiek tiek sunkumų. Matau, kad AK, EKR e frakcijos vardu ponas Tanokas yra. Jisai galėtų pasisakyti, prašau. Abi pusės Libijoje turėjo susėsti prie darybų stalo dėl e, tolesnių veiksmų e, ir laukiant rinkimų. Uh, Mes matome, jog tuo pat metu vyksta susirėmimai, kariniai susirėmimai dėl Tripolio kontrolės ir tai turės didžiulės žalos politiniam diplomatiniam sprendimui ir sukels riziką, kad smurtas dar labiau išsiplės ir chaosas bus dar didesnis. Buvo, suteik, buvo įspėtas Tripolis apie tai, kad e, e, ši šalis ir visas regionas yra stumiamas į tolesnę, tolesnę krizę. E, vis daugiau pabėgėlių buvo priversti prisijungti prie vairių sukarintų grubuočių Libijoje, atsižvelgiant į situacijos sudėtingumą ir sudėtingumą mes matome, jog yra e, rizika, jog ši šalis atsidurs visiškame chaose. Tačiau ES ir jos valstybės narės negali matyti kito sprendimo kaip tik tai diplomatinį ir kalbėti vienu balsu. E, reikia ieškoti e, galimybių ir būdų sukonsoliduoti jėgas ir galės šioje šalyje ir išspręsti situaciją vieningai. Ir mums Poli... Tačiau mes matome, kad ir, politinis, ir karin... kar... politinis ir karinis pasipriešinimas vis dar yra labai stiprus ir yra nepanašu, kad artimiausioje ateityje mums pavyks pasiekti kažkokį taikų sprendimą. Dėkoju. Ačiū ponui Tanak. Matau, kad vyriausiai įgaliojotinė tai kaip tik atėjo į salę. Ir Šioje paskutinėje plenarnės sesijos savaitėje Europos, savai, Europos parlamente mes ją matome paskutinį kartą ir žinome, kad viskas vyksta ganėtinai chaotiškai, labai daug darbų, e, tačiau džiaugiuosi, kad ponia Mogherini pas mus galėjo ateiti ir suteikiu Jums žodį apie padėtį Libijoje. President, uh... Gerbiama pirmininkė, Neseni Lizijos, Libijos įvykiai nutiko tada, kai stabilumo perspektyva jau švietė NLA ir kitos organizacijos užpuolė Tripolį, kai Junktinių tautų generalinis sekretorius lankėsi Tripolyje. Nepaisant to, kad dar išvakarėse apsilankimo turėjome vilties. ES beveik metus dirba su jungtinėmis tautomis specialiuoju pasiuntiniu jų tam, kad būtų parengta dirba Libijos nacionaliniai konferencijai, kad būtų parengta dirba taip pat ir rinkimams teisėtomis konstitucinėmis sąlygomis. Kiekvieną dieną matėme, kiek vilties pasirengimo ir noro Libijos žmonių tarpe yra tam, kad e, Libija taptų saugia ir taikia valstybė. Potencialo vis dėlto Libijoje yra e, daug e, potencialo ir daug išteklių. Nacionalinė konferencija e, atspindi viltį tarptautinės bendruomenės. Keletui dienų iki karinės eskalacijos. Aš pati kartu su Gutierešu e, ir Arabų lygos pirmininku bei Afrikos e, valstybių sąjungos pirmininku ir specialiuoju e, jungtinių tautų pranešėjų susitikau ir mes išreiškėme savo paramą tolesniam judėjimui taikos link Libijoje. Išpolis Libijoje yra išpolis prieš viltį, prieš konkrečią perspektyvą pasiekti taikos Libijoje. Mes jau tai esame matėme, kai taika tampa beveik jau ranka paliečiama, konkrečia galimybė, būtent tada matome, kad padidėja prieš, prieš tara, e, pasipriešinimas taikai. Matėme, kad yra aukų, civilių taip pat aukų Libijoje vietoje. Situacija prie konflikto linijų yra labai jautri. Ir čia taip pat gali būti panaudoti ginklai, kurių neturėtume netgi matyti Libijoje. Kodėlgi negali būti jokio karinio sprendimo Libijoje? Jeigu karas bus tęsiamas, bus daug kančių ir ko gero iš to neišloš niekas. Vienintelis scenarius Lib Libijos ateičiai yra išsiderėta politini, politinės, išsiderėtas politinis sprendimas. Jeigu Libijos pačios partijos nebus su tuo suinteresuotos, tai ES, tarptautinė bendruomenė bus pasirengusios remti pagalbą. Ir ko gero, Libijos partijoms nesuradus sprendimo žmonės ir toliau kentės. Hasam Salamis specialiusis pasiuntinys yra pasakęs, kad mūsų darbas yra bendras kartu su ES. ES me, palaikė ir palaikė, palaiko ir palaikys ir toliau jo darbą. Europos Sąjunga vieningai veikia per kelias pastarąsias savaitės. Pirmiausia, dėl poreikio skubiai atidaryti humanitarnį koridorių bei laikytis humanitarnės tarptautinės teisės nuostatų. Svarbu yra paliaubas dėl kurių esu įsitikinusi jungtinė tauta ir jungtinės tautos pasirengusios dėrėti. Be to reikia nacionalinės konferencijos politinio sprendimo, kaip įmanoma greičiau, tam, kad Libijos žmonės iš e, visų, iš visų šalies miestų, visų kartų e, galėtų prisidėti prie sprendimo ateičiai. Aš manau, kad šie trys sprendimai E, galės būti palaikyti tiek ES, tiek jungtinių tautų, tiek visos tarptautinės bendruomenės. Dar norėčiau pridurti, kad ne tik tai pati Libija kenčia dėl tokios situacijos, daug pabėgėlių e, dirba, tiksliau kenčia dėl to. Mes su jungtinių tautų e, agentūromis dirbame tam, kad e, žmonės iš ten iškeltume. Štai vien prieš keletą dienų iš Tripolio išskrido lėktuvas su pabėgėliais. Jungtinių tautų agentūrų darbas ir toliau tęsiamas vietoje, bet sąlygos ten vis sunkėja. Būtent todėl reikia užtikrinti e, sklandžias evakuacijos operacijas iš įtampos zonų. Kartu su jungtinių tautų agentūromis, e, su Arabų lygos agentūromis, E, atstovais, vietos institucijų atstovais. Mes dėjome pastangas ir dabar daug pabėgėlių yra saugiai iš ten išgamenti, išgabenti. Taip pat jungtinių tautų kanalais yra daug žmonių išgelbėta. Na, daug kas Europoje čia išvelgia grėsmę, kad gali tie žmonės užplūsti Europą, bet pirmiausia reikėtų galvoti apie e, tų žmonių gyvybės galbūt. Mes e, kartu su jungtinių tautų agentūromis dirbame, bandome gelbėti gyvybės. Na, o karinės e, pajėgos tik tai apsunkina mūsų darbą. Na ir pabaigai dar norėčiau štai ką pakartoti. Labai svarbu susėsti dar kartą prie dėrybų stalo. Mes manome, kad tai įmanoma yra jungtinių tautų ir nacionalinių partijų e, sustarimas čia būtų esminis. Skirtingų iniciatyvų e, dauginimas galbūt nebūtų naudingas. E, humanitariniai koridoriai, paliaubos, dėl kurių deras jungtinės tautos, bei nacionalinės darybos turi būti pradėtos nacionalinės konferencijos metu, pilnai juose dalyvaujant Libijos žmonėms. Tokie būtų sprendimai. Kai kalbu apie Libijos žmonės, aš kalbu apie Libijos vyrus ir moteris. Norėčiau trumpai aptarti e, Libijos moterų padėtį iki šiol jos gyveno ir dirbo sudėtingomis sąlygomis. Na, o aš labai tikiuosi, kad ES ir jungtinės tautos stiprins moterų vaidmenį vietoje ir derantis dėl taikos proceso. Tokie būtų mūsų tikslai. Mes taip pat turime remti jungtinių tautų darbą, turime suvienyti ir europiečių šiuo klausimu. Praeitie galbūt mūsų nuomonės dėl to išsiskyrė, tačiau šiandien labai tikiuosi, kad visos valstybės narės supranta, kad reikalingas bendras darbas tam, kad Libiai nuo mūsų, nuo mūsų nenusisuktų. Reikia politinio dialogo, o jis yra jų rankose. Mes praeitą savaitę dar kartą aiškiai nurodėme, kad ES pozicija labai vieninga šiuo klausimu visų 28 valstybių narių vardu. Dabar reikia pasaulinių ir regioninių organizacijų paramos jungtinių tautų darbui tam, kad būtų užtikrintas dialogas ir vienybė Libijoje. Na, o iš ES pusės ką galiu pasakyti? Mes remiame jungtinių tautų pastangas suburti visas partijas ir suinteresuotasias grupės prie vieno stalo. Tik tai taip taikos ir saugumo Libijoje pasieksime. Ačiū. Ačiū. Dabar kalbės frakcijų vardų kolegos. Pirmiausia, ponas Prėda. Dėkoju, ponė pirmininkė ponė vyriausiai galiotinė. Situacija, kurią matome pastarosiomis savaitėmis Libijoje, yra e, negera. Dar visai neseniai, prieš keletą savaičių, matėme, kad buvo sudarytas sustarimas tarp e, Salačio ir generalo Aftaro. E, tai buvo sustarimas, kurio esmė buvo netrukus renksiami rinkimai. Tačiau prieš porą savaičių generolas Aftar e, E, atsisakė tos galimybės ir pasirinko vėl šalyje e, sukelti chaosą. E, kilo pavojus daugelį žmonių ir dabar šalies ateitis tampa pakankamai miglota. Aišku, kad ryšiai su Rusija yra intensyvesni jo negu tie ryšiai, kuriuos jis palaiko savo šalies viduje. E, jūs jau sakėte, kad yra galimybė dėrėtis. E, be abejo, karinius būdus matyt teks atidėti į šalį ir mes turime įtikinti poną Aftarą atsisakyti savo siekių. Ačiū už supratimą, ponė vyriausiai galiotinė. Dėkoju, sako pirmininkė. Socialistų frakcijos vardu kalbės ponia Valenciano. Pusantros minutės. Dėkoju. Na, ką be galima būtų pridurti prie ponios Mogerinį žodžių? Tai yra vienintelė išmintinga išeitis ES požiūrių. Na taip, laiko buvo prarasta. Taip, kai kurios valstybės narės lietai pareiškė savo poziciją, kai kurios netgi galbūt bandė Aftarą paremti, o ponas Aftaras siūlė karinį sprendimą. Tuo tarpu dialogas tarp lygių yra svarbiausias dalykas. Nes tik tuo būdu galima pradėti imtis atkurti beveik stabilę Libiją, kur nebūtų karo. Libija be abejo yra šalis esanti šalia mūsų. Būtina, kad valstybės narės liktų vieningos ir kad paremtų tai, ką sakė Junktinių tautų organizacijos vyriausiasis įgaliotinis ir kad jis galėtų taip pat kalbėti Junktinių tautų organizacijos vardu ir kitų tarptautinių organizacijų, kreiptis į kitas e, tarptautinės organizacijas. Nepamirškime ir pabėgėlių padėties. E, šių klausimų sprendimas prasidėjo pakankamai pozityviai ir dabar situacija ir čia e, gali tapti rizikinga. Dėkoju poniai vyriausiai įgaliotinį už nuveiktą darbą šioje srityje. Pirmininkė dėkoju. Dabar norėčiau pasakyti, kad ponas Tanok jau pasisakė, tad kalbės ponė Spinelį. Prašau. Dėkoju. Kadangi karo padėtis Libijoje turbūt nebus išspręsta taikiomis priemonėmis. Noriu kreiptis į vyriausiąją įgaliotinę ir e, paprašyti išdėstyti aiškiai poziciją dėl ten stovyklose uždarytų pabėgėlių. Pabėgėlių reikalų įgaliotinio požiūrių jų padėtis ypač sudėtinga. Reikia padaryti viską, kad nebūtų naujų gyvybių praradimų viduržėmio jūroje E, blokuoti laivus išplaukiančius yra nusikaltimas žmonijai. Tie žmonės neturi būti gražinti į šalis, kuriuose saugumo vis mažiau. Būtina padaryti viską, kad maisto ir vandens galėtų gauti stovyklose uždaryti pabėgėliai. Taip pat būtina, kad viduržėmio jūroje nebūtų e, siekiama tik tai gelbėti pabėgėlius, bet taip pat būtina kovoti ir su tais nelegaliais pabėgėlių vedliais. Ar yra kas nors daroma? Norėčiau kad, kad, sužinoti, kas daroma, kad būtų tam užkirstas kelias. Dėkoju. Pana Lohobilė, Žalių frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip. Iš tikrųjų. ES palaikė jungtinių tautų vedamas darybas. Tačiau nebuvo priimta jokios rezoliucijos. Dabar atrodo atsiranda šiek tiek vilties, kai jau atrodo, kad atsiranda šiek tiek vilties, šalyje e, prasidėjo chaosas. Valstybės narės neturėtų pasirinkti vienos ar kitos pusės. Tikrai ne. Tiesiog reikėtų konfliktuojančioms pusėms išaiškinti, kad tik darybų būdu galima rasti problemos sprendimą e, kovos Libijoje reiškia didžiulį pavojų ten esantiems pabėgėliams. ES dėl to turi bendratarbiauti su Libijos pakrančių apsaugos tarnybomis ir siekti, kad pabėgėliai nebūtų sulaikomi centruose, kurie kankinami. Taip pat būtina dėti pas. Reikia pasakyti, kad pastangos pagerinti pabėgėlių ten uždarytų padėtį neturėjo didesnių rezultatų. Būtina ir toliau gelbėti žmogiškasias gyvybės ir užtikrinti jų saugumą tuose pabėgėlių centruose. Ačiū. Ponas Kastaldo, FTT vardu. Minutė. Dėkoju. Gerbiami kolegos, ponė pirmininkė. Matome, kad Libijoje vyksta karas kitų rankomis. Karau, kariauja Rusija, Egiptas, e, ir kitos kai kurios valstybės, kurios ten aiškinasi savo interesus. Mes turime ir toliau padaryti viską, kad vyktų taikos procesas. Pareiškimai Prancūzijos apie poną Aftarą kelia pavojų. E, žurnalistų skelbiamos žinios yra nelabai neraminančios dėl Prancūzijos pozicijos nes Prancūzija mano, kad ES pozicija yra pernelyg nukreipta prieš poną Aftar. Tad klausimas, kokie žaidimai čia yra žaidžiami. E, prezidentas Makronas elgesi vis labiau dviveidiškai ES politikos požiūriu. E, jis elgesi taip, lyg norėtų ją nuneikti. Negi siekiama pakeisti vieną diktatorių kitu patogesniu Man atrodo, tas beveidiškumas e, turėtų baigtis ir jis, ponas Makronas turėtų atvykti į parlamentą pasiaiškinti arba turėtų atsisakyti kaukės kartą ir visiems laikams. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponas Borgesio. E, pareiškimai, kuriuos girdėjome dėl daugybės migrantų esančių Libijoje, e, yra didžiulė e, problema. Man regisi, kad tie įsipareigojimai, kuriuos prisijėmė vyriausiai galiotinė, mums neteikia konkrečių vilčių. Neaišku, ką darys valstybės narės ir ES, kad būtų rastas e, greitas sprendimas. Libija e, atrodo dabar zikuoja papulti į chaoso situaciją. E, yra Alsaraž, ministro pirmininko poziciją ginančių pajėgų, e, kitągi pusę palaiko kariuomenė. Tad susidaro tokia keista padėtis. Aftaras negalėjo atvykti į sostinę ir tos pajėgos E, kurios turėjo padaryti viską, kad jis atvyktų, atrodo, to nepadarė. Tiesiog čia interesų susikerta daugybė. Buvo bandoma daryti viską, kad Italijos uostai vėl būtų atverti pabėgėliams. Tai dar kartą rodo, kad Italija yra esminis elementas visoje šioje istorijoje. Mūsų vyriausybė šiame procese gali būti rimta veikėja, kad būtų atkurta tvarka tame e, pavojingame regione prie pat Europos Sąjungos. Taip pat tenka pabrėžti, kad Italija paliko atvirą savo ambasadą ir pasirodė esanti pasirengusi suvaidinti esminį vaidmenį. Dar svarbesnį negu Europos Sąjungos vaidmo, kurio atrodo nėra iš viso kaip tokio. Dėkoju, neprisijungusių narių, narių vardu ponas Epitidėjus. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pastarųjų savaičių įvykiai kelia didžiulį susirūpinimą, tačiau ir rodo, kad Europos užsienio reikalų politika Libijos atžvilgių tikrai prasta, ji tiesiog žlugusi. ES bendradarbiavo su jungtinėmis tautomis ir kartu nuvertė Kadafį, tačiau nepasirūpino tuo, kad būtų sukurtas stabilumas šioje šalyje ir dėl to mes esame ilgametėje chroniškoje lėtinėje krizėje. Ponas, pono Haftar, generolo Haftar, ginkluotosios pajėgos įsikišo į šią, į šią krizę ir tai buvo įmanoma nuspėti jau ir anksčiau, nes Jau anksčiau generolas Haftaras buvo savo žvilgsnį nukreipęs į Tripolį ir panašu, kad situacija dramatiškai paaštrėjusi ir Libija yra Afrikos valstybė, kurioje yra didžiausi, turinti daugiausia naftos išteklių. Ir be abejo, ta krizė turės įtakos, neigiamos įtakos ir kaimininėms valstybėms. ES ilgainiui pradės plūsti pabėgėliai ir teroristai. Pereikime prie kitų kalbėtojų. Norėčiau paprašyti geriau, griežčiau laikytis jums skirto laiko, sako pirmininkė. Pirmiausia, ponas Brok, vieną minutę. Pone pirmininkė, pone vicepirmininkė, kolegos. Ši situacija rodo, kad mes neturime europietiškosios ir vakarietiškosios strategijos po to, kai žlugo Kadafis. Dėjome daug pastangų, tačiau niekada nepavyko situaciją sureguliuoti. Visi esame šiek tiek dėl to kalti. Ir matome, kad valstybė, kuri buvo suskilusi į dvi, du, du regionus, rytinį ir vakarinį, dabar tam buvo istorinių priežasčių ir turėjo gana teisėtą vyriausybę, kuri buvo kurią, kurią laimino ir vakarai, panašu, negali susivienyti. Kolegos, gal galėtumėte užsičiaupti, sako kalbėtojas. Taigi turime konstatuoti, kad galbūt yra gerai, kad valstyb, ES valstybės e, narės lai, turi skirtingus ryšius ir dėrybos gali vykti skirtingais lygmenėmis. Mes matome, kokios skirtingos grupuotės, e, e, kokios, kaip skirtingai susiskirščiusios įvairiomis grupuotėmis e, ši situacija, ši šalis. Pone Mogerinė, darykite viską, galbūt ir keičiantis aplinkybėms, kad būtų ne tik tai prieš e, veiksmai nukreipti prieš žmonės, konkrečius žmonės, bet ir prieš tai žmonėmis prekiaujančius asmenys. Tai yra viena iš didžiausių blogybių šioje situacijoje. Dėkui. Pone Lazender. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą norėčiau išreikšti apgailestavimą, kad Libijoje ir vėl kilo ginkluotas konfliktas ir toliau grasinama ginklu. Klausiausi pono Broko ir kitų kolegų. Jeigu būtume dėję daugiau pastangų Libijoje, Libijos tauta e, būtų mažiau nukentėjusi. Norėčiau paremti vyriausią įgaliotinę, kuri daro viską, kad būtų rastas sprendimas, kad būtų paskelbtos ginklų paliaubos, kad būtų dvišalių pagrindų išspręsta ši krizė. Ir mm, Libija. E, tai yra turėtų būti sprendimas, kuris padėtų Libijos žmonėms, moteriams, migrantams. Manau, kad ES turėtų daugiau pastangų dėti negu iki šiol. Todėl vyriausios įgaliotinės pasiūlymai ir jungtinių tautų specialiojo pasiuntinio e, pasiūlymai yra tikrai, į juos verta atsižvelgti ir verta jų išklausyti. Pirmininkė, AKR frakcijai noriu pasakyti, kad e, e, pakviesiu kalbėti jūsų narius pagal jūsų pačių sudarytą sąrašą. Prašau, ponia Belder. E, krizė Libijoje skalavosi greičiai ir gali būti, kad vyks ir toliau, e, netrukus įvyks naujas e, karas. Reikia nustoti e, priešinti, jėgoms priešintis vieną, e, priešinti skirtingas jėgas ir sugrįžti prie dėrybų stalo. Tačiau gali būti taip, kad e, teks susidurti su nauja pabėgėlių banga iš Libijos, tikrai šiuo atveju labai didelė banga, jeigu konfliktas dar labiau paaištrės ir kils karas. Mes remiame jungtinių tautų specialiojo pasiuntinio ir jūsų, ponia vyriausiai įgaliotinė Mogerinė, pastangas sprendžiant šią krizę. Dėkuoju. Toliau kalbės ponas Librito. Merci, madame la présidente. Ačiū pirmininkė. Maršalo Aftaro armija užpuolė Tripolį nacionalinės lygos vyriausybė, kurią pripažino jungtinės tautos, bando tam atsispirti. atsispirti. Situacija labai neraminanti, nes situacija Libijoje gali turėti pasiekmių visame regione ir net Europoje. Būtent e, todėl e, visiškai pagristai ES e, prašo nutraukti ugnį. Jungtinių tautų pastangos buvo nevaisingos, na, o jungtinių tautų uh, taryba dabar yra e, aklavėtėje dėl JAV ir Rusijos e, prieštaros. Libijos konfliktas praktiškai yra šių dviejų galingų valstybių kovos atspindys. Ir ne vien tik tai šios dvi valstybės. Kaip ir Rusija, e, Prancūzijos prezidentas Makronas palaiko kariaujančiuosius Italiją tam nepritarė. Aš labai apgailestauju, kad Prancūzija nesima savo vaidmens tinkamai atlikti. Būtent e, Prancūzija prezidento Sarkozinio atsakingų veiksmų e, pasiekmėje e, nuvertė Kadafi 2011 metais. Nepamirškime, kad E, dabar dėl dabartinio maršalo nuvertimo e, gali mūsų užplūsti imigrantų banga. 600 e, tūkstančių libių yra pasirengę lipti į laivus ir plaukti Italijos pusėn. Italijos ministras pirmininkas vertina, kad gali būti 800 netgi tūkstančių to žmo, tokių žmonių. Ir nepamirškime, kad mūsų pastangos gali sumažinti emigrantų skaičių. Dabar žodis ponui Salafrankai. Kągi galime, kaip galima rezimuoti šią situaciją? Po Kadafio atėjo nestabilumas, nes dabar situacija nekontroliuojama. Milicijos pajėgos bando e, perimti kontrolę. Aišku, vyriausybės klausimas Tripolė ir Tubrukė keliamas, dėl to tik dar daugiau nestabilumo vyksta. Ką ES gali čia padaryti, kaip pasakė ponia Magerini, reikia išlaikyti ramybę. Reikia taip pat laikytis embargo abiems šalims ir bandyti išvengti humanitarinės krizės. Pabėgėliai, milijonai pabėgėlių neturėtų atsidurti dar dramatiškesnėje situacijoje. Na, o ES turėtų palaikyti stabilumą, valstybės viršenybės atkūrimą, kartu dirbant su jungtinėmis tautomis. Visos šios pastangos labai svarbios ne tik šaliai, Libijai, bet ir visam regionui, taip pat ir ES interesams. Kaip kad kiti kolegos jau sakė, ES turi veikti koordinuotai, vieningai, atstovaujant ES aukščiausiai galiotiniai. Ačiū dabar žodis ponui Fleckensteinai minutė. Mėlyi kolegos, žinoma, mes Pritarėme tam, ką pasakė vyriausiai įgaliotinė. Visos karinės priemonės turi būti ir veiksmai turėtų e, būti nutraukti, reikia laikytis ginklų paliaubų taisyklių ir visos susijusios šalis turi imtis politinio dialogo e, ir dalyvauti jungtinių tautų procese. Gali būti tik tai politinis sprendimas, mes dėl to sutarėme. Tačiau šias diskusijas galime toliau sėkmingai tęsti tik tai suvokdami, kad mūsų įsipareigojimas taip pat yra labai aktyviai e, veikti vietoje. Mes turime pagerinti tą situaciją, kadangi iš, bent iš dalies ir mes, e, nu, mūsų, mes esame kalti dėl to, kas ten įvyko. Nuvertėme diktatorių, negalvodami apie tai, kas vyks po to. Tai buvo ne Tai buvo tikrai neapdairu ir neprotinga. Pane Ebitidėjos, ne Europos Sąjunga tuos, tuos dalykus krėtė. Tai buvo atskiros valstybės narės ir, kai, ir kitos e, sąjungininkės, kurios prisidėjo prie to chaoso. Tai ne Europos Sąjunga ir ne